visas sienas, tačiau ir pasirūpinti tuo, kad būtent mes mm, e, priimtume sprendimus, kam leisti, kam net leisti atvykti į ES. Deja, šiame parlamente susiformavo dauguma, kuri ieško paprastų sprendimų, skirdama tik tai daugiau finansinių išteklių, tačiau problemos nuo to tik gilėja, ES nebus pasirengusi naujai kriziai, o Mm, ir toks elgesys netitinka piliečių interesų. Jeigu siekime sukurti Europą, kuri būtų artima piliečiams, turime atsižvelgti į piliečių valią. Todėl aš raginu šio klausimu surenkti plačios apimties diskusiją. Pone Vykstram vieną minutę kalbės. Ačiū labai. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegijai Metsolui už puikiai parengtą darbą. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Per visus šios metus dėkoju komisijai už puikiai parengtą pasiūlymą, e, pasiūlymą kuomet skrendu iš Europos, jokių sienų nematau. Tuos žodžius ištarė e, pirmasis laisvos Čekoslovakijos prezidentas Vaslavas Havelas. Europos integracijos didžiausia sėkmė e, vidaus sienų pasienio patikros atsisakymas <clears throat> šiuo metu gula naštant išorės pasienio pečių Šis reglamentas daugiausiai susijęs su siekiu kontroliuoti žmonių atvykstančių ir išvykstančių iš ES srautus, tam, kad visos procedūros vyktų tvarkingai ir būtų priimti visi tie, kurie siekia tarptautinio prieglaušio. Tinkama pasienio apsauga taip pat yra būtina siekiant kovoti su e, <clears throat> narkotikų. E, padirbtų gaminių patekimu į Europos Sąjungą. <clears throat> Aš manau, kad e, sprendimų priimimas į federalinį lygmenį būtų rimtas e, šios problemos sprendimo būdas, tačiau e, to mes dar nepasiekime, <clears throat> kadangi jau dešimt metų dirbu Europos parlamente ir tai bus mano viena iš paskutinių kalbų, po dešimties metų noriu padėkoti visiems kolegoms ir noriu priminti, kad kuomet baigėsi politika, e, vis tiek išlieka, net ir pasibaigus politika, vis tiek išlieka draugiški santykiai, kurie bus mums naudingi ateityje. Tačiau reikia pabrėžti, sako pirmininkas, kad kartais politika sužlugdo draugystę, tačiau tikiuosi, kad e, jūsų žodžiai pasitvirtins dažniau. Pone Forensu, vieną minutę kalbės. 1300 111 žuvusių. 2013 metais tokius skaičius turėjome, <clears throat> kalbant apie atvykstančius asmenys, migrantus mūsų teritorijoje. Tačiau mes kalbame apie pasienio apsaugos stiprinimą. Galbūt galėtume pasirinkti kitokį požiūrį, kuris būtų veiksmingesnis. Libijos uostai nėra saugus, e, akivaizdu. Visiems tai yra akivaizdu. O ES mano, kad galima žmonės gražinti į tuos Libijos uostus. Daug žmonių žūsta viduržėme jūroje. Todėl reikia iškoti būdų tam užkirsti kelią, nes jeigu gražinsite žmonės į Libiją, tai ten patirs kankinimus kitokius baisumus. Taigi e, reikia tas išvelgti ir negražinti, neišsiųsti atgal į Libiją šių asmenų. Mes turime elgtis civilizuotai. Pone Valero, vieną minutę kalbės. Ačiū. E, remiantis Junktinių tautų pabėgėlių tarnybą, žmonės, tūkstančiai žmonių Mm, bėga iš savo šalių dėl karų, yra priverstai bėgti. Tos pačios organizacijos duomenimis tai taip pat vyksta ir dėl klimato kaitos, nes ateityje didės migracijos rautai būtent e, dėl klimatinių sąlygų pokyčių bus 250 milijonų klimato pabėgėlių ir 600 milijonų žmonių patirs E, jūros lygio pakilimo pasakmes. Ir dalis tų žmonių norės atvykti į Europą, kaip mes reaguojame. Ar mes. Mes rengiamės išleisti daugybę išteklių, kad neįsileistume jų. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip galvojame apie labai trumpą laikotarpį. Mes leisime pinigus tam, kad neleistume uh, E, žmonėms atvykti ir neleisti žmonėms išvengti skurdo ir klimato kaitos. E, ponas Koralo, ačiū pirmininkė, aiškiai reikia pasakyti, bendrosios Europos prieglaušio sistemos reforma žlugo dramatiškai, e, žlugo, nieko nepavyko padaryti keičiant Dublino taisyklės. Dar daugiau pabėgėlių pasieks Europos sienas, niekam nepasikeitus. Išorės sienos, Europos išorės sienos, iš esmės atsakingas tik tai Frontex, bet skirti pinigus kai kurioms šalims, kurios turėtų už mus atidirbti nešvarų darbą, atrodo būtent taip apsispręsta. Tiesiog šiek tiek reformuotas Frontex ir bandoma tą reformą panaudoti ir rinkimams, rinkimų propagandai. Europos solidarumui priešinamas, nes kai kurios šalis tiesiog nenori apie tai kalbėti. Ši reforma e, turi vykti, bet e, valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo sienų valdymą. Iš tiesų, komisija šios agentūros dėka galės nuspręsti, kad valstybės narės nesugeba tvarkyti savo išorės sienų. Tad jeigu tai būtų, tai tuomet tai ateitų ir įsikištų Europa, bet aš manau, kad praktikoje nieko pasiekti nepavyks. Ponas Epitidėjos vieną minutę. Frontex είναι το πλέον ανεπιτυχές... Frontex yra projektas yra žlugęs, tačiau ES nori dar stiprinti šios agentūros pajėgumus, sukurdama Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą. Pareigūnų skaičius bus didinamas iki 10 tūkstančių Tokiu būdu Europos piliečiai bus apkrauti naujais mokesčiais ir pinigai bus išvaistyti jokios naudos nenešančiai organizacijai. O iš valstybių narių tuo tarpu yra atimamos labai svarbios, gyviškai svarbios, priemo, svarbios priemonės, kad užtikrintų, kuriamis yra užtikrinama jų e, pasienio kontrolė ir saugumas. Geriausiai savo sienas gali apsaugoti tik tai atitinkama valstybė narė. Ir tai parodo tą praktiką, kuomet valstybės narės uždaro savo sienas, kai kyla migrantų srautai, tačiau tuomet visos problemos perkeliamos ant priešakinėse linijose esančių valstybių narių, pavyzdžiui, Graikijos. Ačiū, Dijas Demera, pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, noriu padėkoti pranešėjai už putlygį atliktą darbą. Tačiau nepamirškime, kad pagrindiniai pasiūlymai iš migracijos ir prieglaudžio paketo yra įstrigę taryboje, trišalėse dėrybose. Tai iš tiesų gerai, kad šiandien dėl to diskutuojame, kad suteiktumėm daugiau galiojimų Europos sienų ir pakrančių apsaugo, apsaugos e, tarnybai. E, iš tiesų labai svarbu e, veiksmingiau valdyti migraciją, aukšti, užtikrinti didesnį saugumą ES, taip pat ap, um, išsaugant e, laisvo asmenų judėjimo e, principą. Dešimties tūkstančio pareigūnų e, skirimas parama valstybėm narėm vykdant rašinimo operacijas, bedarbiavimas su trečiosiomis šalimis, stiprinimas veiklos pajėgumai didesnė, visą tai mums padės e, e, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir su kilmės, ir paskirties ar tranzito e, šalimis, bendradarbiavant su Europolu. Tai vienas iš kertinių akmenų siekiant užtikrinti ES laisvės, teisingumo, saugumo erdvę. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau dirbtų siekdamas užtikrinti, kad ši agentūra turėtų daugiau pajėgumo, daugiau lėšų. Akivaizdu, kad e, pareigūnai turės laikytis jūrų teisės, tarptautinės humanitarinės teisės ir ES pagrindinių teisų. Ačiū. Aš sutinku, kad reikia geriau sauganti ES išorės sienas, nes e, tai lems geresnę Šengeno erdvės E, veikimą. Aš pritariu e, tam, dėl ko sutarė valstybės narės, kad būtų išplėsti e, Frontexo įgaliojimai, dėl, dėl to balsuosime ir tokiu būdu 10 tūkstančių pareigūnų galės dirbti iki 27 metų EBCG. Labai svarbu, kad valstybės narės ir toliau E, būtų pačios atsakingos už savo sienų valdymą e, ir e, turime siekti apsaugoti vis, pilietinės teisės visų asmenų, kuriuos e, gražins į trečiasias šalis Frontexas. Frontexo veiksmai ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, kaip pavyzdžiui Vakarų Balkanuose, e, turėtų vykti laikantis naujų susitarimų, kurie užtikrintų žmogaus teisų apsaugą. Taip pat norėčiau Jūs įspėti, kad e, naujos taisyklės taikomos išorės sienoms nebus veiksmingos

Jeigu yra nors viena agentūra verta viso finansavimo ES, tai yra Frontex išorės sienų apsauga yra labai svarbi, turime užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ES, kaip tik tai todėl aš pritariu tam, kad būtų išplėsti Frontexo įgaliojimai Nekartą sakiau, kad e, turime dirbti kartu, kad e, sustabdytumėm nelegalių migrantų srautą į ES. Mes e, turime apsaugoti mūsų gyvenimo lygį, tačiau gyvenimas Europoje nėra, nėra privilegija nes e, migrantų e, maršrutais naudojasi ir teroristai. Panas Urtasunas vieną minutę. Ačiū pirmininkė. 18 tūkstančių žuvo viduržėmio jūroje. Tai didžiulė gėda, kad būtent tai baigėme savo kadenciją. Dublino reglamento reforma įstrigusi, prieglopščio procedūra įstrigusi. Dabar kūrėme naują Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūrą, investuojame didžiulės lėšas, neužtikrindami gelbėjimo operacijų viduržėmio jūroje. Ir par, parlamentas nekarta yra reikalavęs to čia pat patvirtintose dokumentuose. Ir e, vyriausybė e, Vyriausybėms tenka e, atsakomybė, laivai negali plaukti, vykdyti gelbėjimo operacijų, baudžiamos nevyriausybinės organizacijos ir pilietinio gelbėjimo operacijų nevyksta. Tai reikia skubiai spręsti kitoje kadencijoje šiam parlamente. Frontex... Kinga Gala, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, Frontexas teoriškai gali padėti apsaugoti ES išorės sienas, bet kadangi tai pirmiausia yra valstybių narių atsakomybė, Frontexo įgaliojimų stiprinimas ne, nepakenks valstybių narių suverenumui. Neturėtų to daryti agentūros veiksmai, taip pat neturėtų kelti pavojaus valstybių narių veiksmams saugant jų sienas. E, klausimas ar praktikoje tai iš viso bus įmanoma. Mm. Šis susitarimas tiesa neleidžia Frontexui padėti institucijoms trečiosiose šalise, kaip pavyzdžiui Makedonijoje, ir dėl to jis negalės padėti gražinti neteisėtus migrantus. Svarbiausias e, tikslas buvo stiprinti sienų apsaugą. Mano šalyje mes didžiąją naštą apsaugos sienų e, prisimėme, negaudami jokios paramos. Vengrija niekada nėra gavusi jokių pinigų. E, Pane Gijom, vieną minutę. Aš. Yra būtina stiprinti Frontex agentūrą, kadangi mūsų uh, Sienio apsaugą turime užtikrinti ES mastu, todėl pritariu <clears throat> šiai reformai, kuria tačiau turi būti užtikrinamos ir pagarbos pagrindiniams žmogaus teisėms laikymas. Noriu pareikšti keletą apgailestavimų. Apgailestauju dėl to, kad nebuvo patvirtinti aktyvus paieškos ir gelbėjimo jūroje įgaliojimai Frontexui, atsižvelgiant į 2018 metais patirtas aukas, <clears throat> todėl manau, kad e, Europinė agentūra tikrai turėtų gauti atitinkamus gelbėjimo įgaliojimus, <clears throat> siekiant užtikrinti, kad taip pat ir nevyriausybinės organizacijos galėtų veikti jūroje, valstybės naros neuždarytinėtų savo uostų. Taip pat apgailestauju, kad vykdant antrąją Frontexo reformą nebuvo patvirtinta prieglapščio suteikimo sistema, nes taryboje kai kurios valstybės narės blokuoja šį pasiūlymą, tuo tarpu kaip parlamentas savo pasiūlymą jau yra pateikęs prieš e, ilgiau nei dviejus metus. Pane Tomašiš, dvi minutės kalbės. Ačiū, pane pirmininkė. Frontexas turėtų imtis e, saugoti ES išorės sienas. Bet vietoj to, kad e, ji būtų specializuota, saurai, panaudodama uh, greito reagavimo pajėgas. E, kuriama biurokratizuota tarnyba. Jos efektyvumas bus abejotinas. Neteisinos migracijos problema turi būti sprendžiama e, jos šaltinėje. Ir šią prasme Frontexas negali dalyvauti gražinant e, migrantus trečiosios šalyse į trečiosios šalis ir todėl Frontexas nepaties gražinti migrantus iš Šiaurės Afrikos šalių į jų kilmės šalis. Turint tokią politiką, mes patys save pasmerkėme kovai su nelegalia migracija ir organizuotais nusikaltėliais prie mūsų slengščio. Vietoj to, kad dalytume tai, kaip galime toliau nuo mūsų sieno. Mums reikia drastiškų pokyčių, o ne kosmetinių. Ačiū, toliau panas Rangel. Jo nėra salėje. Pone Kiengi, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Su dideliu atsakomybės jausmu e, šis parlamentas pradėjo reglamento steigiančio Europos sienų ir pakrančio apsaugą reformą. Mes nugalėjome vidaus e, susipriešinimą, mūsų nuomonės skirtumus ir parengėme bendrą tekstą, dėl kurio sutrėme. E, ir e, jis turėtų prisidėti prie vieno iš keturių ramščių, kurios paminėjo komisija kaip svarbius migracijos problemų sprendime įtvirtinimą. Tačiau norim priminti, kad tas pats ramstis ragina Europą, verčia Europą užsimti paieškos ir gelbėjimo operacijomis. Aišku, kad sienas reikia valdyti veiksmingai, bet tai reikia daryti gerbent uh, žmogaus teisės. Mes pritarsime šiai reformai ir todėl prioritetas šioje sistemoje turi būti reformuoti bendrą Europos uh, prieglašos sistemą ir uh, ginti žmogaus teisės, taip pat vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje. Ačiū toliau, panos Radė, pus, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, ponios ir ponai. Pamenu visai gerai, kaip prieš penkerius metus, kai pradėjau savo pareigas į Europos parlamente. E, tuo metu idėja steigti tokią sienų apsauga buvo neaiškis, neaiškus projektas. Buvo manoma, kad šis projektas bus realizuotas tik tai apie 2030 metus. Buvome, pasirodo, labai naivus, nes tik po metų milijonas migrantų ir pabėgėlių perėjo mūsų sienas. Net jeigu ir pasieniečiai buvo pasirengę, jie nebuvo pasirengę suvaldyti tok, su tokio masto reiškiniu, sutvarkyti. Todėl mes pradėjome svarstyti, ką padaryti, kad galėtume apsaugoti sienas krizių metu. Mes supratome, kad šiandienas e, yra gerai tik tai tuomet, kai mūsų išorės sienų apsauga yra tvirta ir Supratome, kad Europa turi užtikrinti išorės sienų saugumą. Dabar praėjus ketveriems metams kalbame apie šios agentūros įsteigimą su dešimčia tūkstančių pareigūnų, naujais galiojimais. Aš manau, kad ši nauji e, agentūra yra realus solidarumo reali solidarumo apraiška tarp ES šalių, kurios yra Europos sienos pakraščiuose ir e, toliau nuo sienų. Ačiū toliau spontaniškai pasisakymai. Dešimt e, parlamentarų paprašė suteikti jiems žodį. Aš e, labai norėčiau suteikti žodį visiems, bet labai prašau nekalbėti ilgiau kaip vieną minutę. Penktą valandą turi prasidėti balsavimas, o prieš tai turime dar kitą darbo tvarkos klausimą. Taigi prašau jūsų e, laikytis vienos minutės apribojimo. Pane Šoidrova. Ačiū pirmininkė. Turime priminti savo, kad šis pasiūlymas yra reakcija į didelės klaidas padarytas 15-16 metais, kai šiandieną išorės sienos nebuvo tinkamai saugomos ir jas perėjo ko gero iki 2 milijonų migrantų ir pabėgėlių. Kai kurie iš tikrųjų buvo pabėgėliai, bėgantis nuo karo žiaurumų, bet buvo daug žmonių, kurie iš tikrųjų neturėjo teisės į prieglopstį ir turi būti gražinti. Todėl aš manau, dėl to Europos siena turi geriau kontroliuoti savo išorės sienas, užtikrinti jų saugumą. E, jeigu milijonai ar nors ir tūkstančiai migrantų e, kirstų tas sienas, prarandamas e, saugumo jausmas. Dėl aš pasisakau už šį pasiūlymą. Ačiū, pana pirminkė. Po trijų metų uh, nauja agentūra galės užtikrinti laisvą judėjimą Šengeno zoną. Aš džiaugiuosi, kad mm, kuriama agentūra su 10 tūkstančių operatyvinių pareigūnų. Tai yra reakcija į pavojingą situaciją prie išorės sienų. Manau, kad verta buvo imtis šios visos procedūros. Tai yra svarbu ne tik šiandieno zonai ir džiaugiuosi, kad kontroliuojant išorės sienas mus rems Europos Sąjunga. Pone Stevens, prašom. Pirmininkė kolegos, visuomet rėmėme Frontex. Pirmą kartą nuo 2016 metų Frontexas įgavo daugiau įgaliojimų e, siekiant <clears throat> gražinti nelegalius imigrantus, užtikrinant jų saugų gražinimą, pasitelkus užsakomosius skrydžius, pavyzdžiui. Šiandien mes vėl remiame Frontexą, nes šis pasiūlymas mūsų manimų yra nukreiptas tinkama linkme. Frontexas tokiu būdu labiau pasitarnaus įgyvenant migracijos politiką. Šengeno zona gali išlikti tik tai užtikrinus atitinkamą išorės sienų saugumą. Frontexas turi tą padaryti, didinamas savo pareigūnų skaičiui, sugebės atremti ateities iššūkius. Labai svarbu, kad Frontexas dabar galės veikti taip pat ir ne ES kaimininėse šalyse, <clears throat> padėdamas gražinti e, išsiunčiamus e, atvykėlius e, į kitas šalis, tačiau dėja praleidome galimybę Frontex pareigūnams leisti dalyvauti taip pat procedūrose, kuomet nelegalai gražinami iš Maroko į Nigerį. Ponas Etrič. Billions of euros are involved Tai labai svarbus e, klausimas. Tai liečia tūkstančius gyventojų ir, ir milijonus e, eurų, o kolegos atsisako dalyvauti diskusijose, atsakyti klausimus, bet turbūt sprendimas yra e, įstatymo viršenybė. Jeigu kažkas nelegaliai nori patekti į ES, tai turėtų būti taikomos labai griežtos taisyklės. Atsiprašom, turite grįžti atgal. Visgi, antra vertus, reikėtų apibriežti, teisėtus būdus asmenim prašyti prieglašios, nes visos civilizuotos valstybės pripažįsta tokią teisę, teisę į prieglastį. Tai iš tiesų, kalbant apie teisinę valstybę, tai aš labai abejoju, ar 11 milijardų eurų, daugybė biurokratinių taisyklių tikrai išspręs visą šitą klausimą, užtektų vien tik tai taikyti įstatymus. Dėkui. Hvala za besedo. Pons Bogovič, ačiū už suteiktą žodį. Džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamente buvo pasiektas susitarimas dėl to, kad būtina apsaugoti išorės sienas siekiant užtikrinti taiką, stabilumą ir gerovę ES bei Šengeno sistemos tinkamą veikimą. Deja, 2015 metais mes to nesugebėjome išvelgti, tačiau praėjus e, triems metams e, jau supratome, kad reikia sustabdyti nelegalę migraciją. Sutikras, kad reikia imtis ir kitų priemonių, reikia dar labiau išplėsti Frontex įgaliojimus, suteikiant galimybę gražinti atvykėlius iš trečiųjų šalių į kitas trečiasis <clears throat> šalis. E, e, Aš atsvoju Slovenijai ir į Sloveniją atvykstančių e, pabėgėlių migrantų skaičius didėja. E, taip pat turime užtikrinti, kad pastokus Frontex žmonės atvykstantis iš Bosnijos ir Serbijos galėtų būti gražinami atgal į trečiasis šalis. Pirmininkė komisijos nary su socialistas, europietis ir ES šalininkas, todėl išvelgiu šiame pasiūlyme teikiamus privalumus įsteigiant sienų ir pakrančių apsaugos agentūras, stiprinant jos pajėgumus, iki 15 tūkstančių pareigūnų didinant finansavimą. Mes, socialistai, teikdami atinkamus pakeitimus, Taip pat prisidėjome prie to, kad pasiūlymo nuostatos būtų pagerintos, įtraukiant e, atitinkamas su pagrindiniu teisų apsaugas susijusius aspektus nuorodą į pagrindinių teisų hartiją. Tačiau turėjome nuryti ir kalč, karčią piliulę, nes E, pranešime nėra nuostatų apie solidarumą ties pietinėmis ES sienomis, taip pat nėra e, jokio pasiūlymo dėl prieglapščio e, suteikimo, nes jį blokuoja taryba. Ačiū žodis ponui Marijas. Pone pirmininkė, norėčiau dar kartą pasakyti, kad Egėjo jūros salų gyventojai <clears throat> skambina pavojaus varpais dėl pernelyg didelių į Graikiją atvykstančių migrantų srautų. Prieš kurį laiką Samos saloje buvo surinktas protesto maršas, nes gyventojai pašiausiai negali jau daugiau priimti daugiau migrantų ar pabėgėlių. Tai Frontexo vaidmenį reikia sustiprinti, užtikrinant uh, išorės sienų ir ne tik pakrančių apsaugas, nes puikiai matome, kad labai daug žmonių atvyksta taip pat ir per sausumos sienas į ES, todėl šioje srityje būtina <clears throat> pagerinti Frontexo veiklą. Epiros e, vietovėje Frontexas taip pat e, privalo sikišti Albanijos ir Graikijos e, pasienyje, nes ten mes taip pat patirime labai rimtų problemų, e, pasteiko netgi plėšimo atveju. Ponai Pospešil žodis, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat įnešti savo indėlį šią diskusiją, palankiai vertindamas šį pasiūlymą. Sutikras, kad siūlymas patvirtinti reglamentą dėl išorės sienų apsaugos yra vertintinas teigiamai. Žinau, kad prireiks perinamo laikotarpio, tačiau norėčiau tik pridurti, kad jeigu turėtume aiškesnės išorės sienų apsaugos taisyklės arba jeigu norime jas turėti, tai turime patvirtinti ir papildomas priemonės kuriomis būtų užkertamas kelias busimoms migrantų krizėms ir migrantų srautams. Turime geriau apsaugoti išorės sienas, tačiau reikia ir papildomų priemonių, numatant, kaip turime elgti su tais, kurie atvyksta ir kokių e, kitų galimybių turime, pavyzdžiui, <clears throat> bendarbiaudami su Afrikos šalimis, siekdami užkirsti kelią migracijos priežastims. Apie tai reikia daugiau kalbėti. Ačiū. Per pastaros penkerius metus aš tiesiogiai bendravau su migrantais tiek Kalė uoste, tiek Paryžiaus gatvėse su universitinių organizacijų atstovais sustikau, naudojusi bet kokią galimybę, kad išklausyčiau žmonės, kurie buvo privesti migruoti dėl konfliktų ir nepakeliamų gyvenimo sąlygų. Situacija yra tragiška, kuomet žmonės yra pasirengę uh, paukoti gyvybę plaukdami jūroje tam, kad pradėtų Europoje naują gyvenimą. Daugelį reglamento nuostatų pritariu, džiaugiuosi, kad Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra užkirs kelią žmonėms e, prigerti jūroje. Taip pat labai palankiai vertinu nuostatą dėl pagarbos pagrindiniams teisėms, bedarbiaujant su trečiosiomis šalimis. Nepaisant to, privalome prisijimti e, atinkamą atsakomybę ir e, spręsti neligybės problemas trečiosiose šalise tam, kad žmonės nebūtų priversti palikti savo namų. Mes privalome apsaugoti pažeidžiamiausius asmenys mūsų bendruomenėje, nes galbūt e, tie žmonės, kurie šiuo metu laiko migrantais, kažkada taps mūsų bendruomenės nariais. Pone Žovko, ačiū. Pirmininkai, noriu padėkoti pranešėjai už puikų <clears throat> pranešimą. Akivaizdu, kad būtina užtikrinti išorės sienų apsaugą ir kontrolę tam, kad e, išlaikytume laisvas menų judėjimą. Kroatijos e, siena yra be ne pati ilgiausia išorės siena ES mastu. <clears throat> Todėl e, Kroatija yra labai svarbi Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros parama tiek e, techninė, tiek e, humanitarinė, tam, kad būtų mm, teikiama techninė, operatyvinė parama ir būtų galima tinkamai įgyvendinti bei administruoti ES migracijos politiką. Ačiū. Jums žodis komisijos nariai. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti už šias svarbias diskusijas. Labai ačiū už Jūsų paramą naujas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas, kaip sakiau, įžanginėje kalboje pa pakeis viską iš esmės, kalbant apie veiktimo, kaip ES kolektyviai gins savo bendras išorės sienas, valdys migracijos rautas per ateinančius dešimtmečius. Toks buvo mūsų užmojas, kad ES bus, būtų geriau pasirengusi. Mes nežinom, aišku, kas laukia ateityje, tai esminis žingsnis žingsnis į priekį ir mes e, susirinkę čia šioje salėje visi galime didžiuotis to, ką pasiekėme. Tai yra e, dalis mūsų bendro paveldo ir agentūra ir, žinoma, valstybės narės e, turės priemonės, kurių pagalba galės prognozuoti būsimas krizės, jas reaguoti prie Europos išorės sienų. Aš labai tikiuosi, kad jūs paremsite ir galutinį dėrybų rezultatą. Uh, balsuodami vėliau. Mes turime parodyti savo piliečiams, kad Europa dirba jų interesų vardan, kad jie gali pasitikėti Europą. Aš neatsisveikinu dar su jumis, kadangi uh, vyks už kelių akimirko dar vienos diskusijos, na, o jos bus jau paskutinės. Dėkui. Damna Mecola. Labai ačiū. Žodis poniai Metsolai. Grazzi lil kull wieħed u waħda. Ačiū visiems kolegom dalyvavusiam diskusijom dėl šio teisės akto, kuris turės tokios didžiulės reikšmės tam, kaip bus valdomos išorės sienos. Tikiuosi, sutinkate e, su manim visi, kad uh, E, reikia, kad išorės e, e, sienos, bū, tiksliau vidaus sienos būtų atveros, kad ES piliečiai laisvai galėtų judėti ES, tačiau turime užtikrinti, kad kuo geriau būtų apsaugotos mūsų išorės sienos. Ir tą galėsime padaryti šio teisės akto skirto Europos sienoje ir pakrančio apsaugos pajėgoms pagalbą e, suteiksime agentūrai reikiamų e, žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, užtikrinsime, kad agentūra ir toliau galėtų laikytis visoje savo veikloje pagrindinių teisių, bus teikiama reikiama parama, norint stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiom šalim, sutarėm ir dėl deklaracijos, kad komisija galėtų pakeisti savo reglamentus taikomus darbuotojams, kad galėtumėm padidinti darbuotojų skaičių skiriamą šiai agentūrai. Mes pažadėjome piliečiams, kad padidinti patvirtinsime šį teisės aktą iki kadencijos pabaigos ir tai padarėme. Užtikrinome, kad e, būtų žadėti rezultatai. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegom, uh, Ir, ir, ir čia, ir šešėliniam pranešėm, taip pat visiems ir komisijoje, ir taryboje, kad galų gale galėsime baig, baigti vykdyti šią teisėkuros apsatūrą. Turėjome tikslą, jį pasiekėme, norėjome teigiamų pokyčių ir juos pasieksime. Tai yra pergalė Europai. Dėkui. Ačiū. Ačiū, tuo baigiame diskusijas šio klausimo. Balsavimas vyks šiandien. Iš karto periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra po, pono Agilero pranešimas dėl vizų kodekso. Aš karto suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Komisarė Varmopolas garbė buvo dirbti keletą metų šioje srityje kartu su jumis, rengiant Europos teisės aktus, vizų, Europos vizų kodekso srityje, kur galiausiai parlamente balsuosime dėl šio pranešimo. Tai buvo sunkus kelis metus trukęs darbas ir kaip paprastai būna šiame parlamente, noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, kurie tikrai veiksmingai ir lojaliai man padėjo šiame darbe rengiant šitą teisės aktą ir noriu padėkoti ir Jums, komisijos nariai, už Jūsų atsidavimą ir atidų, atidų dėmesį klausimams susijusiams su vidaus saugumu, vidaus teisingumu. E, rengėme parlamento klausimus, klausėmės suinteresuotų šalių atstovų. Aš, e, na ir svarbiausias Tikslas e, užtikrinti vidaus e, laisvės judėjimą ir saugumo erdvę. Prieš tai, kai diskutavome apie pakrančių ir sienų apsaugą, Svarbiausia, reikia užtikrinti, kad būtų laisvas judėjimas ES užtikrintas, bet tam reikia įvairių priemonių, kad e, galėtume kontroliuoti, ką mes įleidžiame į ES. E, taip pat e, reikia nepamiršti ir Bona Fide e, keliautojų atvykstančių trumpam laikotarpiai nuo 90 iki 180 dienų maksimaliai, kaip, galbūt kaip turistai, kaip verslininkai ar meniniais kultūriniais tikslais. Visos šios galimybės yra numatytos šiame Europos vizų reglamente. E, po atidžiaus, atidaus kruopštaus darbo, išklausus visų suinteresuotų pusių, mums pavyko pasiekti pusiausvyrą, siekiant užtikrinti, kad sąlygos, e, kuriomis, pagal kurias išduodame leidimai žmonėms e, atvykti į ES, būtų suderintas, kad būtų suderinti mokesčiai už vizas, suderintos prašymų formos ir taip pat kitų dokumentų, kuriuos reikia pateikti. Aš kiek galėdamas kovojau, kad pasiektume svarbiausią tikslą, tai yra palengvinti sąžingiems keliautojams atvykti į, į ES. Tai yra labai svarbu, turint galvoje, kad aš esu iš šalies, kurią aplanko kasmet milijonai turistų. Aš esu iš tols regiono, iš Kanarų salų, kurias aplanko kasmet 18 milijonų turistų. Taigi labai mums yra svarbu užtikrinti, kad e, sąžiningiems e, lankytojams lengva būtų pakliūtų į Šengeno zoną. Mes pateikėme keletą pakeitimų, kurie yra susiję su už vizas memais mokesčiais, matytais nuo 60 iki 80 eurų, kurie atitiktų realias e, išlaidas su mažesniais mokesčiais E, jaunimui, studentams, e, menininkams, e, sportininkams. Pasakėme kompromisą taip pat dėl turistinio sveikatos draudimo. Ir komisija šias nuostatas galės peržiūrėti po 18 mėnesių. Taip pat, taip pat pasakėme kompromisą derindami pamatuotus interesus, kai kalbam apie terminus, per kuriuos turi būti išduodama viza. Reikia nepamiršti, kad žmonėms atvykstantiems Europos Sąjungą e, lengviau nusipirkti bilietą skrydžiui e, gerokai iš anksto ir todėl jie turėtų turėti galimybę kreiptis dėl vizos kur kas anksčiau. Apie tai nuolat kalbėjome, bet aišku, reikia visą tai derinti su saugumo sumetimais. E, taip pat nepamiršti smurtą, terorizmą, grėsmių ir taip toliau. Tai aišku, nieko bendro neturi su sąžingais keliautojais. Na ir pagaliau, siekiant sukurti mechaninį ryšį tarp gražinimų ir vizų, mes sukūrėme pozityvių paskatų trečiosiam šalims e, e, sistemą toms šalims, kurios bendradarbiauja. Taigi Ačiū Jums visiems už paramą šiame darbe. Ačiū, ponia pirmininkė. Mėly kolegos, džiaugiuosi šiuo susitarimu dėl šio svarbaus dokumento. Dar kartą norėčiau pagirti mūsų pranešėją, poną Lopės Aguilar. Ir, žinoma, šešėlinius pranešėjus, rengiant šį naują teisės aktą. Turizmo kelionių sektorius, kaip žinome, vaidina labai svarbu vaidmenį Europos ekonomikoje. Ne tik ir ne tik, jis atstovauja apie 10 procentų Europos BVP. Ilgos e, sudėtingos procedūros gali atgrasyti turistus nuo atvykimo į Europą, o tai e, mums atimtų investicijas ir išlaidas jų ir neigiamai paveiktų, tai neigiamai paveiktų ES ekonomiką. Tie pakeitimai, dėl kurių sutarėme, lengviau leis milijonams keliautojų gauti ES vizą kasmet, o tai paskatins turizmą, prekybą ir verslą. Viso proceso palengvinimas nereiškia, kad lengvai išduodamas leidimas atvykti į ES be jokių saugumo patikrinimo. Europa iš, tiek, iš ties šiuo būdu sustiprins, stiprins saugumo standartus ir atseks suseks tuos, kurie kelia grėsmę ir neturi teisės atvykti į ES. Naujas vizų kodekso mechanizmas leis panaudoti vizų politikos svertą kartu bendradarbiaujant su ES šalimis kai kalbame apie gražinimą ar neteisų migratų readmisiją. Naujosios taisyklės apima procedūras, kurios yra lankstesnės keliautojams atvykstantiems į Šengeno zoną. Na, o pagal dabartinės taisyklės aktyviausias akcenso daita, kada galima pateikti prašymą vizai, yra trys mėnesiai prieš kelionę. Pagal naujasias taisyklės šis laikotarpis prelynamas iki šešerių mėnesių. Vienodas e, pareiškimų teikėjų traktavimas taip pat užtikrinamas. Dažnai keliaujantieji, kurie turi pozityvę vizų istoriją, gali gauti daugkartinio įvažiavimo vizą, e, ilginant pamažu galiojimą laikotarpį nuo vienerių metų iki maksimaliai penkerių metų. Tai sutaupys ir jiems laiko ir sumažins išlaidas tiek prašytojams, tiek valstybės narėms. Tuo pat metu važiavimo sąlygų vykdymas bus e, nuodugniai ir pakartotinai tikrinamas kiekvienu atveju. E, nedidelis šiandienų vizų mokesčio padidinimas nuo 60 eurų iki 80 yra taip pat siūlomas šiame teisės akte, siekiant užtikrinti papildomas pajamas saugumo stiprinimui. Šis kuklus padidinimas leis valstybėms narėms išlaikyti adekvatų konsulinių darbuotojų skaičių. O tai leis užtikrinti griežtesnį saugumo patikrinimą, taip pat atnaujinti e, informacinių technologijų įrangą, programinę įrangą, nesukuriant e, kliučių e, vizų prašytojams. Taigi, rezumuojant, galiu pasakyti, kad naujasis vizų kodeksas pritaisys taisyklės besikeičiančiai saugumo situacijai, e, reaguoja į iššūkius dėl padėjęs migracijos ir e, panaudoja naujausias technologijas. Aš tikiuosi, kad pritarsite kompromisui, kuris yra pasiektas ir, aišku, lauksiu e, šiandienės diskusijos. Bet dabar žanginių pastabų pabaigoje norėčiau perėti į savo gimtąją kalbą ir tarti dar keletą žodžių είναι η τελευταία σημερινή μας συνάντηση. Šis posėdis yra paskutinis šią kadenciją. Žinote, kad iki spalio pabaigos dirbsiu kaip komisijos narys, tačiau kai kurie iš jūsų kitą kadenciją jau nebegrįžta, todėl noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už tuos ketverius su pusę bendradarbiavimo metų. Mes tikrai sunkiai dirbome vadovaudamiesi solidarumo dvasia ir dirbdami <clears throat> toje demokratinėje erdvėje, kurioje susiduria tiek daug skirtingų požiūrių, tačiau kurioje mes kartu sugebėdavome surasti bendrus atsakymus <clears throat> į rimtas problemas susijusias su migracija ar saugumo politika. Be jūsų pastangų nebūtume sugebėję to padaryti ir jeigu šiandien galime pasakyti, kad paliekame tam tikrą palikimą, tai jis yra susijęs būtent su tuo bendradarbiavimu. Noriu Jums nuoširdžiai už jį padėkoti, o tiems, kurie grįž dirbti į naujos sudėties parlamentą, noriu palinkėti, kad taip pat energingai ir e, <clears throat> taip pat pareigingai testumėte pradėtus darbus, suvokdami, kad jūsų veikla čia naudinga ne tik jūsų šalims, tačiau ir visai Europai. Na, baigdamas noriu padėkoti tiems, e, kurie nėra pastebimi viešumoje. Pirmiausiai vertėjams noriu padėkoti, kartais mes jiems gyvenimą apsunkiname, nors aš bandau visuomet kalbėti lietai ir aiškiai. Tad noriu padėkoti salės darbuotojams Jie taip pat mums padeda geriau savo darbą atlikti. Jūsų pagalba tikrai yra labai vertinga. Noriu padėkoti taip pat ir fotografams, kurie pasitelkdami savo talentą ir įkvėpimą e, perteikia ir jam žino mūsų darbo vaizdus. Taigi manau, <clears throat> kad e, Išsiskirdami dabar ir e, įvertinami ateityje e, ar vėliau šią veiklą galėsime pasakyti, kad e, prisidėjome prie bendros Europos kūrimo. Manau, kad šį Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje tikrai galime didžiuotis, nes parlamentas kaip institucija įkūnija demokratiją ir eurotinės vertybės. Ačiū labai. Pirmininkas, ačiū Jums, komisijos nariai, už tą bendradarbiavimą. O vertinant anksčiau svarstytą pranešimą, tai galima būtų pasakyti, kad Jūs dalyvavote jo kūrimo procese. Taigi, ačiū Jums už viską ir esu tikras, kad kolegos taip pat aukštai vertina Jūsų darbą. Dabar kalbės ponė Demontė vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui už ištartus žodžius. Manau, kad e, tą patį būtų galima pasakyti ir apie jūs ir jūsų padėjus. Dabar perkime prie svarstomos temos. Džiaugiuosi e, tais tomis naujomis vizų kodekso nuostatomis, kurios paskatins judumą, numatant galimybę e, prieš šešius mėnesius iki <clears throat> kelionės datos teikti paraiškas, numatant tam tikras lengvatas jaunimui arba numatant galimybę išduoti daugkartinio atvykimo vizas, tam tikras lengvatas kultūros sektoriaus atstovams ir sportininkams. Apgalėstauju dėl to, kad nebuvo patvirtintos tam tikros nuostatos, pagal kurias e, buvo siūloma ilgiau e, e, numatyti galimybę ilgiau užsilikti valstybės narėse tam tikriems keliautojams. Yra numatyta 90 dienų e, vizos galiojimo trukmė, tačiau buvo įvesta dar neegzistavus e, Šengeno erdvėje. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, balsuojame šiandien dėl atnaujinto vizų kodekso. Aš kaip EPP atstovas norėčiau pasveikinti pranešėjus, šešėlinius pranešėjus, visus prisidėjusius prie šio puikaus darbo rezultato. Tikrai galime pasidžiaugti. Nepaprastai ačiū ir komisijai, kuri naujais pasiūlymais nutėse kelią atnaujintam vizų kodeksui ir ačiū pirmininkaujančiai valstybė už konstruktyvių dialogą. Mums pavyko pasiekti, kad es ateityje galės glaudinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, tai bus paprasčiau, atsinaujins e, verslas, turės daugiau galimybės, daugiau turizmo, daugiau e, kultūros mainų, daugiau sporto. EPP pasiekė vieną iš savo pagrindinių tikslų, dėl ko prieštarauti atsisakė ir mūsų kolegos iš kairės, būtent nereguliu migracija iš trečiųjų valstybių Ir e, jeigu trečiosios valstybės nebendradarbiaus, tai negaus beveik jokių vizų arba mokės daugiau. Ateityje lengvatas vizų režime gaus tik tie, kurie sutiks priimti nelegalius migrantų. Būtent šis principas, kai mes šiandien balsuosime dėl atnaujintos sienų ir pakrančio apsaugos tarnybos, nebuvo įgyvendintas. Aš sveikinu, kad Frontexas, Frontexas gaus daugiau žmonių, daugiau galių išorės sienoms, sienų apsaugai užtikrinti, tačiau labai gaila, kad Frontexas negalės e, padėti įgyvendinti gražinamo operacijas į trečiasias valstybės. Taip pat labai gaila, kad Frontex vis dar privalo gauti valstybės narės leidimą. Aš noriu padėkoti visiems uh, už puikų, mm, už puikų bendrą darbą šiame parlamente. Ačiū. Hvala predsedujoči. Uh, ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad praėjus ketveriems metams nuo komisijos pasiūlymo pateikimo mes turime atnaujintą vizų režimų tvarką Nuo šiol bus paprasčiau atvykti trečiųjų šalių piliečiams į sąjungą valstybių narių. Tarnybos išsaugos čia savo esminį vaidmenį ir kompetenciją. Reikia tinkamo vizų režimo, nes tai skatina keliauti, kultūrinius metu, e, mainus sukuria atviros Europos įvaizdį. Beje, vizų režimo panaikinimas Vakarų Balkanų valstybėms reiškia labai daug, aišku, tas režimas nepanaikintas šimtų procentų, bet bet koks palengvinimas padeda kovoti su kitomis bėdomis, kaip kad žmonių kontrabanda, nelegalių prekių kontrabanda, neliko milžiniškų eilių prie konsulatų. Jaunimas gavo prieigą prie Europos, ko anksčiau neturėjo. Taigi ši politika yra veiksminga ir ji turi tokia išlikti, būti efektyvi, padėti keliaujantiesiems. Naujoji tvarka leis asmenims greičiau gauti vizą, jie galės vizos paprašyti likus šešiems mėnesiams iki kelionės, mažesni mokesčiai bus sportininkams, studentams, menininkams, o vaikams net nemokamai bus išduodamos vizos, bus galima užpildyti elektroninį, elektroninę formą prašant vizos, tai juk esminis dalykas skaitmeninėme vai... amžyje. Tačiau pranešėjas sakė, kad mums nepavyko susitarti dėl humanitarinių vizų. Na, kad ir kaip yra, vis tiek viliuosi, kad bus mažiau civilių, kurie renkasi pavojingą migracijos kelią. Akivaizdu, kad iki šiol mes šiandien darėme nepakankamai. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Vizų kodekso reformos tikslas supaprastinti e, turistinio ir verslo vizų išdavimo tvarką. Tai yra reikalinga mūsų ekonomikai, mūsų turizmo sektoriai, tačiau yra būtinybė E, galvoti, kaip yra išduodamos vizos, ar konsulatai jas gali išduoti, kad ir kur jie būtų pasaulyje įsikūrę. Is er geen vertaling? Panašu, kad yra techninių problemų. U hoort de vertaling? Panašu, kad e, problemas išsprendė. Kadangi pavyko susitarti, tai mes dar spėjame balsuoti dėl šio e, dokumento, galima interviu bus atlikti, interviu ir netiesiogiai, taigi atkeliauti į Šengeno erdvę bus paprasčiau. Vizos kainuos mažiau, o dalies pagrindžiančių dokumentų buvo atsisakyta. Jeigu žmonės anksčiau nepažeidė e, vizų režimo, galės gauti naują vizą paprastesnėmis sąlygomis. Taip pat mes turime ir saugiklių. Jeigu valstybė atsisakys priimti neteisėtus migrantus, tai jų piliečiai praras turimas lengvatas. Pavyzdžiui, reikės ilgiau laukti vizos išdavimo, reikės daugiau už ją mokėti. Tas pats grėsia ir toms valstybėms, kurios praktiškai nesutinka bendradarbiauti su mumis, kai išduodami kelionės dokumentai ir panašiai. Beje, nebus galima išduoti vienos dienos vizų keliaujantiems prie sienų. Bet kokias tokias spragas buvo privalu uždaryti. Kolegos, paskutinį kartą pasisakiau kaip parlamento narė. Visiems linkiu sėkmingo darbo ateityje ir ačiū už puikų bendradarbiavimą. Uh, Domnul Depre, du minutės. kolega Deprė. Ponas pirmininkė, ponas komisarė. Beveik 60 milijonų žmonių kiekvieniais metais atvyksta iš užsienio į ES, kai kurie iš e, Australijos, Kanados, JAV ir jiems vizų nereikia. Kiti iš 105 šalių, iš Afrikos, Azijos, iš Latino Amerikos turi turėti vizą, kad į Schengeno zoną patektų. Vizų kodekso e, pertvarkymas, kurį šiandien e, per, e, patvirtinsime, tikiuosi, yra kaip tik jiems ir skirtas. Aišku, tai yra skirta geros valios žmonėms, siekiant visokiojopai sumažinti riziką. Su taryba aptartas susitarimas yra geras 15 dienų E, ir šeši mėnesiai iki e, vietoj iki šiol numatytų trijų mėnesių, tokie yra numatyti laikotarpiai, tai yra ger, geras dalykas. E, vizų gavimo mokestis nesikeitė 10 mėnesių, vizos mokestis padidės ir viza kainuos nuo 80.